Akcijų pirmininkai gali užduoti klausimus per vieną minutę, atsakymai skirta taip pat vieną minutę. Kiekvienos frakcijos pirmininkas taip pat gali, jei to pageidauja, užduoti papildomą klausimą per 30 sekundžių. Komisijos pirmininkui atsakyti taip pat skiriama 30 sekundžių. Tai tokios yra patvirtintos taisyklės per antrą, š, per antrą šios klausimų valandos pusvalandį. Irgi bus užduodami klausimai. Šiais, šios klausimus užduos tie, kurie bus salėje. Taigi, pradėkime nuo pirmo klaus, klausimų pusvalandžio. Pana Žozef Dol iš APP e užduos pirmąjį klausimą, prašom. Pirmininkė, pirmininkė Baroso, mano frakcija daug dirbome dėl Lisabono sutarties, kuris įgaliojo dabar jau prieš tris mėnesius Tai labai svarbu tam, kad Europos, Europa turi, turėtų tinkamą politiką ir galėtų dirbti tarptautinėje arenoje. Todėl ir noriu paklausti, kaip ES galėtų išsakyti savo balsą garsiai pačiu, pačiu aukščiausiu tarptautiniu mastu, kad galėtų pristatyti savo vertybės ir jas ginti. Lisabonos sutartyje yra numatyta per artimiausias dienas, savaitės kad turi būti sukurta išorės veiksmų tarnyba. Um, Europos parlamentas um, taip pat priiminės kartu su uh, taryba uh, sprendimus dėl finansinio reglamento ir kitų teisės aktų. Gerbiamas komisijos pirmininkė, mūsų frakcija galvoja, kad išorės veiksmų tarnyba turi turėti a, visą atsakomybę ir visus reikiamus finansinius ir kitokius išteklius. Norėčiau paprašyti jūsų atsakymą. Ačiū, gerbiamas pirmininkė Doli. Jūs žinote, kad išrės veiksmų tarnyba yra labai svarbi Lisabono sutarties naujovė. O, aukšt, vyriausioje įgaliotinė turi užtikrinti mūsų išorės ir saugumo bendrą politiką, jos nuoseklumą. Ir um, tai sudaro galimybės valstybėms narėms um, aktyviau dalyvauti bendros politikos formavime ir aišku, kad ne vien tarp vyriausybinių lygmenių bus, bus politika formuojama. Komisija kitą ketvirtadienį surenks specialų posėdį šiuo klausimu. Mes norime tikros išorės veiksmų tarnybos, kuri galėtų realiai koordinuoti veiksmus ir kad, kad taptų ši tarnyba um, jungtimi tarp ES institucijų ir valstybių narių, kad ES galėtų prisimti visą atsakomybę vadovaujamą uh, vyriausiosios įgaliotinės, kad galėtų uh, atitinkamai komisijoje koordinuoti ir visus kitus išorės reikalų aspektus. Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Dėkuoju. Dabar ponas Šulcas. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ponia Barosa. Euro krize kilo dėl neteisingų skaičių, kuriuos pateikė Graikija. Norėčiau, kad jūs pasakytumėte štai ką. Ar galite patvirtinti, kad jokių momentų prieš tai, kai Graikijos vyriausybė pateikia naujausius skaičius apie jų biudžeto deficitą, jūs arba komisijos tarnybos nežinojote, kad jau buvote informuoti apie tos tikruosius skaičius? Antra, ar jūs galite patvirtinti, kad e, Eurostat generalinis direktorius dar 2004-2005 metais išreiškė didžiulės abejonės dėl tų domenų, kuriuos pateikė Atenai? Ką jūs darėte? kad padėtumėte Eurostatui gauti duomenis. Trečia, ar tikrai Eurostato inspektoriai jūs informavo, kad jie turi didžiulę bejonę dėl tų duomenų, kuriuos pateikė Atenai? Labai ačiū, komisijos pirmininkas. Būtent dėl to, kad mes abejojame dėl Graikijos duomenų, e, Pirmiausia, komisaras Almūnė, reikia pasakyti, dirbo labai atsakingai, labai rimtai pastarosius penkerius metus šioje srityje, užtikrindamas e, bešališkumą. Taigi mes e, reikalavome, kad e, Graikijos valdžia imtųsi veiksmų ir taip pat buvo pasiūlytas reglamentas taryboje, kuris suteiktų Eurostatui papildomas galės. Deja, valstybės narės tai atmetė Jos nenorėjo Eurostatui, Europos komisijai suteikti daugiau galių kad ji galėtų iš esmės pasižiūrėti Graikijos nacionalinės sąskaitas. Labai džiaugiuosi Jums galėdamas pasakyti, kad naujusios komisijos pirmas sprendimas buvo vėlgi pateikti iš naujo šį reglamentą ir, kiek žinau iš informacijos, tos šalis, kurios balsavo prieš reglamentą, jau dabar yra pasakysios, kad pasisakys už daugiau skaidrumo. Labai ačiū pirmininkė. Alde frakcijos vardu. Dar ponas Šulcas. Labai ačiū. Kiek aš supratau, ponas Almūnija buvo atsakingas už tai, bet mane domintų, ką jūs pats padarėte. Ar ponas Baroso, aš jūs teisingai supratau, ar dėl Graikijos krizės atsakingos valstybės narės, nes jos atsisakė vadovautis jūsų pasiūlymais, jeigu taip, gal galite konkrečiai pasakyti, kokiu valstybių narių vadovai tai buvo. Ask... Pirmiausia, jeigu manęs paklaustumėte apie kaltę, aš nevartočiau tokio žodžio. E, reikia pasakyti, kad čia reikia pirmiausia kalbėti apie Graikijos valdžią, kuri nesilaikė augimo ir stabilumo pakto ir dėl to dabar iškilo didžiulė problema. Dėl komisijos komisaras Almunija, mano gaudamas visišką pritarimą ir visų kitų komisarų pritarimą, atliko darbą labai kompetentingai, ypatingai kompetentingai ir šiuo klausimu kreipiamasi į Graikijos vyriausybę Ir dėl valstybių narių, kurios balsavo prieš šį klausimą, aš dabar iš atminties negaliu Jums pasakyti, kurios tai buvo valstybės, bet žinau, kad Vokietija taip darė. Ir būtent Vokietija mums dabar pranešė, kad balsuos už. Dėkoju. Dabar pirmininkas Verhofstadt, Aldės vardu. Pirmininkė, šiandien yra didelis konsensusas e, teigintis, kad reikia tvirto ekonominio valdymo ES. Tai jau yra didelis pasikeitimas palyginti su tuo, kas buvo praeitie. Praeitą sekmanį panašiovlė pasakė, kad reikėtų galvoti apie Europos valiutų fondą, bet yra ir kitokių um, pasiūlymų, pažiūrėjau, Europos skolų fondas, euroobligacijos ar Europos reitingavimo agentūra. Taigi komisijos atstovas spaudoje teigimu, daug kas keičiasi, atrodo, bent jau dabar. Taigi aš noriu žodį konkrečius klausimus. Ar tiesa, kad komisija dabar rengia pasiūlymą, kad būtų sureng, su, įkurtas Europos monetarinis, Europos valiutos fondas? Ypač aš abejoju ir aš tikrųjų, ar reikėtų keisti sutartį. Merkelį prisiminkime žodžius. Tas fondas galbūt tik tai bus pirmas žingsnis link Europos um, išdo mini, ar min, finansų ministerijos. Ačiū. Um, Pirmiausia, dėl uh, Europos valiutos fondo pasiūlymo. Mintis buvo pasiūlyta Vokietijos finansų ministro, nepateikiant jokių uh, detalių apie tokią instituciją. Tačiau uh, atrodo, kad tai yra įdomus indėlis į dabartinės diskusijas. E, Europos e, valiutos fondas galbūt vis tik tai galėtų būti ilgalaikis tikslas, dėl kurio reikėtų galbūt keisti sutartį. Ties kuo mes dirbame? Būtent rengėme tam tikras iniciatyvas, e, kurios skirtos sustiprinti tarptautinį politikos koordinavimą ir užtikrinti šalių priežiūrą. Galvojame apie formatą, kaip tai padaryti. Kalbant apskritai, kaip jūs pasakėte, mes remiame viską, kas padeda sustiprinti ekonominę valdyseną, bet turime dar matyti konkrečias detalės ir padaryti pasiūlymus e, tinkamu laiku. Europos valiutų fondo klausimas negalėtų būti svarstomas kaip skubus klausimas padėsiantis Graikijai. Tai yra atskiras klausimas, kurį reikia įliau panalizuoti ir apie kurį reikia galvoti ilgesnio laikotarpio perspektyvoje. Dėkuoju. Dėkoju komisijos pirmininkui už e, atsakymą. Aš sutinku, kad fondas kaip po toks, aišku, iškart neįspręs e, problemos, todėl aš ir prašyčiau, kad komisijos pamastymuose būtų apsvarstytos įvairios alternatyvos. Europos valiutos fondas, galbūt ilgalaikis projektas, euroobligacijos, kita idėja, kuri galbūt galėtų padėti išspręsti Graikijos problemą. Reitingavo agentūra, Eurogrupės pirmininkas pasakė, kad tai yra būtina. Aišku, negali visuomet pasikliauti tik tai užsienietiškomis reitingavimo agentūromis. Aišku, ir Europos skolų agentūra, galbūt būtų galima svarstyti visas tas idėjas, kad būtų galima iš komisijos, o ne iš valstybės narės kažkokios tai gauti nuoseklų pasiūlymą. Būtent tam, kad būtų išvengta to, kas vyksta dabar, kur kiekvienas siūlo kažkokias tai skirtingas idėjas, kartais netgi viena ir ta pati vyriausybė pasiūlo dvi skirtingas idėjas. Būtent todėl mes ir nenorime per daug skubėti, mes norime parengti um, viską kruopšiai ir Oliren komisaras jau pasakė, kad rengėme e, komunikatą dėl e, sutvirtinto e, ekonominės politikos valdymo, atitinkamai vertindami visų eurozonos valstybių situaciją, bendrai galbūt visos ES situaciją. Taigi labai svarbu nesuklysti, neskubėti, kad nebūtų kiekvieną dieną vis nauja mintis. Mes norime, kad viskas būtų paremta objektivumu ir atsakomybė. Aš manau, kad būtent tokiu būdu gausime geriausią rezultatą. Do, pani Rebeka Harms. Ačiū, pani Rebeka Harms. Yep. Äh, Gerbiamas pirmininkė, atsižvelgiant į tai, kad ES šiuo metu nėra jokios rinkos, nėra poreikio auginti genetiškai modifikuotas bulves ir iš jų gaminti krakmalą, Dėl visų šių priežasčių aš nelabai suprantu, kodėl jūs pritarėte tam, kad skubios procedūros metu buvo patvirtintas leidimas auginti genetiškai modifikuotas bulves. Ar jūs tiesiog įkalbėjote kompetitingą komisarą ignoruoti PPO? E, įspėjimus, kodėl jūs nepalaukėte, kol nepasirodys naujoji EFSA direktyva dėl genetiškai modifikuotų organizmų keliamos rizikos. Ir taip pat noriu pasiteirauti, kodėl jūs padidinote Uh, užterštumą vertę 0,9 procentais pašarams ir maistui. Manau, kad mūsų piliečiai tikrai tam jokių būdų negalėtų pritarti. Dėkuoju. Uh, dėkuoju Jums, mes matėme, kad Jūs išreiškėte protestą. Ačiū, sako pirmininkas. Well, Mr. President, please, yes. follow yours. Uh, pirmininkas, Komisija vienbalsiai nusprendė patvirtinti leidimus GMO pagal ES teisės aktus. Mes turime vadovautis teisės aktais ir tada priimti sprendimą taip arba ne. Buvo patiktas prašymas. Prašymas buvo išnagrinėtas EFSA, mūsų nepriklausomoje agentūroje dirbančiam maisto saugos rytyje. Mes atsižvelgėme į visus susirūpinimus dėl antibiotinio atsparumo. Atlikę analizę mes padarėme išvadą, kad nėra jokių naujų mokslinių duomenų, kodėl mes negalėtumėm patvirtinti to leidimo. Mes rėmėmės EFSA duomenimis, tai yra agentūra, kuri dirba nepriklausomai nuo komisijos. Mes atsižvelgėme mokslininkų duomenis. Na ir aš tikrai tikėjausi iš jūsų sveikinimo. Nes aš buvau paskelbęs, kad komisija ketina pasiūlyti suteikti valstybėms narėms galimybę, jeigu jos norėtų, kultivuoti GMO. Aš manau, kad tai yra visai protinga pozicija. Mes žinome, kad egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių. Vienos pasisako, labai pasisako už GMO, kitos pasisako labai prieš. Pane Harms, gerbiamas pirmininkė, aš nesulaukiau atsakymo į savo klausimą dėl tokio krakmalo poreikio Juk yra įvairių alternatyvų, kodėl mes turime taip rizikuoti ir dėl užterštumo ribos 0,9 procento pašarams ir maistui. Man atrodo, kad antibiotikams atsparių bulvių atveju tai yra tikrai labai rizikinga. Norėčiau pasitirauti, ar jūs užduosite ir papildomų leidimų, kol dar nėra EFSA direktyvų. Ar jūs išduosite leidimus ir genetiškai modifikuotams ryžiams bei kukurūzams, ar ketinate tai padaryti artimiausiu metu? Not yet. Not yet. Well, Mr. President, uh, seeing, uh... Pirmininkas, komisijos pirmininkas. Na, aš noriu Jums padėkoti už Jūsų manifestaciją. Aš suprantu, kad Jūs turite labai uh, griežtą poziciją. Jūs turite tam teisę. Aš neturiu jokios pozicijos nei už, nei prieš. Viskas priklauso nuo tos nuomonės, kurią man duoda EFSA ekspertai. Aš neturiu kažkokio iš ankstinio nusistatymo už ar prieš GMO. Neturiu. Komisija turi tokią poziciją, kad reikia vadovautis EFSA duomenimis. Komisija tikrai neturėtų renkti ideologinių diskusijų apie kiekvieną GMO. Komisija tiesiog remiasi nepriklausomais tyrimais ir pagal tai formuoja savo poziciją. Ne dėl to, kad GMO yra būtini. Jeigu būtų domenų, kad GMO būtų pavojingi visuomeniai arba aplinkai, mes neduotumėm leidimą. Bet jeigu mes neturime tokių duomenų, mes išduodame leidimus, tiesiog mes vadovaujame subsidarumo principu. Bardzo proszę. Europos konservatoriai ir reformatoriai, prašom. Streičiak. Pirmininkė. Aš e, pažadu Jums, kad po gėmo klausimo mano klausimas bus kur kas paprastesnis manau, kad vienas iš dalykų, apie kurį turėtume kalbėti, yra ekonominė padėtis, ekonominė krize. Aš esu tikra, kad Europos, tikras, kad Europos piliečiams labiau rūpi darbo vietos, naujų darbo vietų kūrimas negu uh, gėmo bulves. Kai kurie žmonės šioje salėje pasisako už e, labai stipres centralizuotas vyriausybės bet aš atstovauju ECR frakcijai ir nemanau, kad stiprios vyriausybės sukuria darbo vietas ar užimtuvą. Manau, kad verslo tai yra pirmiausia užduotis. E, klausimai. Ar jūs galvojate palikti tam tikros laisvės valstybėms narėms e, spręsti ekonomikos problemas? Toliau, ar jūs galite mums pažadėti, kad bus mažiau priimama Europos mazdų teisės aktų, kurie lėtina pažangą? Ir ar sutinkate, jums reikia mažiau teisės aktų, mažiau suderintų teisės aktų ir kad tai būtų geriausias sprendimas e, išbristi iš dabartinės sunkios ekonominės padėties? Ačiū. Pirmiausia, mes e, gerbėme valstybių narių įvairovę, dėl to strategijoje 2020 apie tai gana aiškiai kalbame. Mes kalbame apie įvairovę ir skiriame jai socialinės ir ekonominės politikos priemonės. Padėtis valstybėse narėse yra nevienoda. Tuo pačiu metu, kaip anksčiau buvo pasakyta, mums reikia stipresnio ekonominio valdymo, nes kitaip nebūtų prasmės e, turėti, pavyzdžiui, eurozonos e, ir nekoordinuoti dalykų. Reikia turėti tam tikras priemonės, kad būtų galima e, atremti iššūkius, reikia gal būti viename lygyje su JAV ar Kinija, dėl to mums reikia bendro požiūrio ir tam reikia konkrečių priemonių skirtingoms valstybėms narėms dėl, pavyzdžiui, administracinės naštos sumažinimo. Tai yra labai svarbus dalykas mano veiksmuose. Manau, kad mes e, turėtume pragmatiškai elgtis, pasižiūrėti, kur reikia teisės aktų, ten jos primti, o kur jų nereikia, tai ir nepriminėti tose srityse. Labai ačiū. Ponas Lotarbiski, e, jungtiniai kairieji. Ponas Baroso praėjusią savaitę Jūs pateikėte pasiūlymą dėl ekonomikos strategijos. Ten yra paminėti keli svarbus tikslai. Taryba įpareigojo Graikiją e, vykdyti taupimo programą ir man atrodo, kad dėl to nebus įmanoma e, pasiekti tų tikslų. Graikija sukuria 3 procentus ES BVP. Dėl augimo ir stabilumo pakto. Taip pat kyla problemų. Buvo išsakytas pasiūlymas ir dėl valiutų, Europos valiutų fondo kūrimo. Ar jūs dar kartą peržiūrėsite 2020 e, m. strategiją tam, kad galėtumėte integruoti į tą strategiją ir e, ekonominę vyriausybę bei Europos valiutų fondą? Ar jūs skatinate su valstybėmis narėmis iš karto imtis priemonių tam, kad užkirstumėte kelią bankų spekulacijoms su euru, kuris dabar yra gelbėjimas mokesčių mokėtojų pinigais? Na, dėl Graikijos situacijos, sako panas Baroso, tai aš manau, kad Graikija imsis tinkamų priemonių sumažinti biudžeto deficitą šiais metais. Graikija susiduria su struktūrinėmis problemomis. Tuo pat metu mes darome viską, kad galėtumėm užtikrinti visos ES ekonominį stabilumą. Mes glaučiai bendradarbiavame su valstybėmis narėmis, siekdami sukurti mechanizmą, kuriuo reikalai esant galėtų pasinaudoti Graikija. Tas mechanizmas galėtų atitikti Lisabono sutarties reikalavimus. Komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl koordinuotos pagalbos, kad būtų galima teikti paramą Eurozonos valstybėms narėms. Taigi taip galėčiau atsakyti į jūsų klausimą dėl Eurozonos stabilumo. Dėl 2020 metų strategijos aš nematau jokio reikalo jos keisti. Mes pateikėme pasiūlymus, šiuo metu jos aptarinėja taryba ir Europos parlamentas. Na ir mes esame atviri vaisingoms diskusijoms. Gerbiamas komisijos pirmininkė, aš nesu visiškai patenkintas jūsų atsakymu. Mano klausimas buvo štai toks. Mokesčių mokėtojų pinigais yra spekuliuojama. į tai traukiami ir Vokietijos bankai. Bet nieko konkretaus nevyksta, tiesiog kalbama, kad bus imtasi kažkokių tai priemonių. Aš esu nusivylęs, kad buvo padaryta tiek nedaug tam, kad būtų galima pažaboti spekulacijas ES. Aš manau, jeigu tos spekulacijos būtų pažabotos, tada iš tikrųjų būtų galima orientuotis į augimą ir stabilumą. Na, dėl spekulacijų galėčiau pasakyti štai, kad Graikijos problemas sukelia ne spekulacija. Uh, Graikijos problemos kilo dėl to, kad buvo išleista per daug ir kad nebuvo laikomas stabilumo ir augimo pakto reikalavimo. Be abejo, gali atsitikti taip, kad spekuliantai spekuliuos ir Graikijos skola. Tai uh, rodo, kad būtina uh, reformuoti išvestinių finansinių produktų rinką. Uh, 2009 metais komisija pateikė pasiūlymą dėl išvestinių finansinių produktų rinkos reformavimo. Buvo pateiktas pasiūlymas dar prieš vasaros atostogas. Komisaras Barnie pateiks dar vieną pasiūlymą, kaip galima būtų pagerinti finansų rinkos skaidrumą. Taip pat mes manome, kad reikėtų uh, daugiau dėmesio ir sprendžiant apsikeitimo kreditiniais reikalavimais problemai. Būtina koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių. Reikia pažaboti dingas praktikas. Komisija išanalizuos situaciją, kaip galima būtų kovoti su spekulacijomis prekiaujant e, skoliniais reikalavimais. Mes šį klausimą iškeliame ir didžiojo 20-ko sustikime, taip pat klausimą spręsime bendradarbiaudami ir su JAV. Uh, Komisijos pirmininkė, aš jūsų nenutraukiau, kadangi jūsų atsakymas buvo labai svarbus, tačiau um, tai buvo specifinis klausimas, todėl um, viršijot laiko atsakydamas. Nikit Savela. Laisvės ir demokratijos alijansas. Na, jūs jau užtavėte tą klausimą, kurį aš norėjau pateikti. Kaip Graikijos atstovė, aš jūs visų pirma norėčiau informuoti, kad Graikijai pavyks. Mes susidūrėme su didžiuliu iššūkiu. Ir be abejo, mes esame įsipareigoję jums atsiskaityti. Uh, Bet aš manau, kad šis testas yra puikus išbandymas Graikijai. Pirmininkė, jūs paminėjote didį, didžiųjų valstybių dvidešimtuką. Jūs ten taip pat svarstysite SWAPS klausimą. Pripažįstu, Graikija padarė savo klaidų, tačiau mes nukentėjome ir nuo rinkų spekuliantų. Galbūt jūs galėtumėte pateikti daugiau informacijos, ar G20, didžiame 20 jūs imsitės iniciatyvos, kad būtų nustatytos konkrečias taisyklės dėl e, credit default swaps e, pardavimų. Pirmininkas. From... Noriu pasakyti, kad reikia kalbėti apie a, perviršinę skolą. Aišku, buvo ir spekuliatyvinė praktika, bet kadangi buvo pamatyta, jog čia yra galimybių. A, turime paremti Graikiją. Graikija paskelbė labai svarbės priemonės, mes jas visiškai remiame. Taip pat turime pažvelgti šį klausimą plačiau. Kaip aš jau sakiau, mes analizuosime, ar reikia uždrausti, uždrausti e, kad būtų e, valstybės skolos kreditinių įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandoriai vykdomi be garantijų, jog yra užsitikrintas, to, e, to, užsitikrinti tie sandoriai. Ypač atsižvel, reikia galvoti apie strategiją 2020 metams taip pat ir dvišalių pagrindų. Praeitą penktadienį komisaras Barnie surengė sutikimą su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, kad galėtumėm išanalizuoti, ką būtų galima padaryti toje srityje, būtent prieš tuos, kurie spekuliuoja valstybės skolomis. Ir taip pat analizuosime būtent kreditinių įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių rinką ar iš tikrųjų galima čia kalbėti apie praktiką, kur yra netinkama ir jeigu taip, tai tuomet komisija panaudos visas, visus turinčius įgaliojimus ir toje srityje. Dziękuję. Ačiū. Chronodiagramą, se αυτό που λέτε για τον. Ačiū pirmininkė. Aš noriu paklausti, ar yra e, tvarkaraštis dėl to, kokiu priemoniu bus įmamasi prieš spekulacinę praktiką. Jeigu taip, tai gal galėtumėt mus plačiau informuoti apie tai, kad galėtumėm geriau žinoti, kada bus, kai bus kalbama apie tai, ar galima susirasti kapitalą tarptautinėje rinkoje ir taip toliau. Fordus. Komisaras Barnė dar iki vasaros pateiks siūlomus pasiūlymus dėl išvestinių finansinių priemonių direktyvos ir dėl a, a, e, priekybos rinkoje a, priemonių direktyvos. Ir mes tikimės, kad tie pasiūlymai leis padidinti skaidrumą rinkoje ir sumažinti riziką. Dabar klausimas dėl kreditinių įsipareigomų nevykdymo apsikeitimo sandorių. Jis buvo klaus, aptartas ir ta, didžiojo dvidešimtuko valstybių sutikime. Daniel Vanderstop. Dėkuoju. Pone Barosu, atvirumas ir skaidrumas yra pagrindinės kiekvienos save gerbiančios demokratijos vertybės. Žmonės ir jeigu galima vyriausybės išlaidas e, stebėti piliečiams, tai tada yra užtikrinama, kad blogi dalykai neįvyks. 2009 metais e, buvo kalbama apie tam tikras sumas e, deklaruotas sumas ir apie jūsų išlaidas buvo kalbama, kad tai yra 2000 eurų per dieną. Ką jūs galvojate ir kaip apie skaidrumą? E, vidaus auditas vyksta ir kai kurie e, žmonės iš anksto nustatyti kažkokiems dalykams pritarė. Norėčiau Pone Baroso, jūsų ir visos komisijos atsisakyti slaptumo kultūros ir atvirai internete paskelbti visus duomenys apie savo išlaidas, kad Europos piliečiai galėtų pamatyti viską. Prašau atsakyti. Mane šiek tiek nustebino jūsų pasisakymas taip vadinamos reprezentacinės e, išlaidos yra skirtos e, tarnybiniams reikalams. Pavyzdžiui, kelionėms komisijos nariai ir aš keliaujame ir tam yra skirtos lėšos. Jeigu palyginsime šias lėšas su lėšas, kurias išleidžia vyriausybės, kai kurių vyriausybių vadovai, tai pamatysite, kad e, lėšos yra labai nedidelės, lyginant su mano minėtomis išlaidomis. E, komisijos e, biudžetą kas met, metai nustato biudžeto institucijos, jūs esate šio pro šių sprendimų prieimimo dalis. Ir mes e, e, naudojamės skaidrumo principais ir naudojamės lėšomis proporcingai, atlikdami užduotis, kurių iš mūsų yra prašoma atlikti. Dėkoju. Ponas pirmininkė. Iš tikrųjų, parlamentas gali naudotis informaciją apie deklaracijas, bet šiaip viskas vyksta už uždarų durų, viskas vyksta paslaptingai. Jeigu ponas Varoso iš tikrųjų nori parodyti atsakomybę, jis turėtų viską paskelbti. Jeigu jis to nenori, tai bent jau atvirai ir sąžininkai prisipažinti, kad nenori to jeigu laikomasi visų taisyklių, tai dėl ko uh, neskelbiamės deklaracijos internete? Gal jūs bijote piliečių, paprasčiausiai paskelbkite viską viešai. Ačiū. Teisinėje sistemoje mes gerbėme taisyklės. Pirmininkas. Komisijos pirmininkas Baroso pateiks atsakymą. Prašom pradėti. Teisės sistemoje mes gerbėme teisinius principus ir taisyklės. E, dabar jeigu kažkas pradės analizuoti, ką žmonės ketina daryti, tai būtų nesažininga. Komisija neturi jokių kitų intencijų. Svarbiausias dalykas yra gerbti įstatymo viršenybę. Ir man atrodo, reikia daryti skirtumą tarp Europos komisijos e, prievalių ar bet kokios viešos institucijos uh, prievalių ir e, tam tikrų demagogiškų užsipuldinėjimų prieš Europos institucijas. Europos parlamentas ir kitos institucijos e, taiko aukščiausius skaidrumo standartus ir aš nesutiksiu su tokia lengva populistinė demagogiška kritika. E, Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų atsakymus. Baigėme pirmą. E, klausimų komisijos pirmininkui valandos pusvalandį. Tai buvo klausimai, kurie buvo bendro pobūdžio. Dabar kalbėsime apie naujosios sutarties įgyvendinimą. Tai yra viena tema. Pirmasis. Alf Svensson užduos klausimą. Vieną minutę, prašom. Herr talman. Ja, jag hoppas inte... Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, netitrūksiu nuo temos, bet pasakysiu, esu tikras, kad Komisijos pirmininkas Baroso, kaip ir mes, sutinka, kad pagrindinių teisių gerbimas ES yra labai svarbus dalykas, taip pat ir santykiuose tarp ES ir kitų valstybių. ES palaiko ryšius su Eritrėje. Ir nuo iki 2013 metų laiko tam laikotarpiu yra numatyti, numatytos didelės lėšos e, tūkstančiai eurų. Gal komisijos pirmininkas galėtų papasakoti, kur tos lėšos bus panaudotos ir kokia yra bendrai Eritrėjos situacija. Nes kai kalbame apie valstybės, kuriuose yra totalitarinis režimas, neužsimenama apie Eritrėją. Taigi noriu paklausti, ką e, komisijos pirmininkas Baroso galvoja apie Eritrėjos valstybę. Ačiū už tai, kad pripažino žinote, jo komisija gina pagrindinės teisės. Žinoma, mes jas giname ir ne tik ES, bet taip pat ir mūsų išorės santykiuose. Tai nereiškia, kad mes galime palaikyti ryšius su valstybėmis, kurios gerbė pagrindinės teisės. Deja, pasaulyje yra labai daug valstybių, kurios negerbė pagrindinių teisų ir mes turime palaikyti ryšius ir su jomis. Eritrijos atvejis kelia daug būkštavimų dėl pagrindinių teisų situacijos toje valstybėje, kadangi situacija yra labai sudėtinga, ta valstybė egzistuoja, ji gali būti laikoma kai kurių analitikų žodžiais kaip žlugusi valstybė dėl um, civilinio konflikto, dėl paplitusio smurto, dėl uh, daugelio uh, daugelio sričių, kuriuose valdžia negali vykdyti teisėtos valdžios įgaliojimų. Taigi mes labai atidžiai stebime e, situaciją visose valstybėse, kuriuose gali kilti problemų dėl pagrindinių teisų gerbimo. Tada, Ačiū, ponas Arturas Zasada, vieną minutę. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, diskusijų kontekste norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, kūno skenerių klausimą Europos oro uostuose. Vienas iš Europos politikos principų yra sveikatos saugumo bei pagrindinių laisvių piliečių apsauga. Taigi mes neturime pritarti situacijai, kuri e, sutarė tam tikrus iliuzorinius saugumo e, ir laisvės e, e, dalykus ir e, tai daroma privatumo vardan, tiksliau, privatumo sąskaita. Prisiminkime gripo pandemiją. Investuota buvo labai daug pinigų į vakciną vakciną, kurios iš tikrųjų nereikėjo. Ir šiandieną galvojame, kad mes dabar bandome paprasčiausiai spausti e, naudojimą kūno skenerių. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate, ar Jūs už ar prieš kūno skenerius? Ačiū. Aš būčiau už, jeigu valstybės narė sutiktų. Manau, kad turėtų būti kaip galima daugiau harmonizavimo saugumo ir saugos oro uostuose taisyklių srityje. Kas vyksta dabar? Kai kurios valstybės narės dėgia kūno skanerius savo oro uostuose, kai kurios to nedaro. Kaip žinia, komisija prieš kurį laiką yra pateikusi pasiūlymą dėl kūno skanerių, buvo atmestas jis ir mes manome, kad tai kelia tam tikrą susirūpinimą, bet turėtume bandyti, jeigu įmanoma, rasti vieningą poziciją e, dėl bet kokių saugumo priemonių įdėgymo Europos e, oro uostuose. Kitaip e, atsiras diskriminavimas ir bus sunku įvertinti saugumo būklę mūsų oro uostuose. Dėkuoju. Dabar Terek Fogel. Gerbiamas pirmininkė, sutartyje yra gerbiamas vietinių institucijų vaidmuo. Uh, kai jūs pradėsite diskusijas apie būsimą sanglaudos politiką, kai pradėsite diskusijas apie penktą ataskaitą apie sanglaudos politiką, ar jūs diskutuosite ir su vietos savivaldos institucijoms ir regionais ir taip pat be abejo šio parlamentu? Komisijos pirmininkas. Na, šis klausimas nėra susijęs su pagrindinėmis teisėmis, bet, bet atsakysiu. Be abejo, šios klausimus mes aptarinėsime su vietos bei regionų institucijomis. Kalbant apie socialinę, teritorinę ir ekonominę sanglaudą, Tai pagal Lisabonos sutartį yra vienas svarbiausių ES tikslų. 2020 m. strategijoje mes ir toliau skiriame daug dėmesio sanglaudai. Mes ateityje į politiką visą laiką įtrauksime ir sanglaudos aspektus, apie tai diskutuosime ir su vietos bei regionų institucijomis. Taip, pat ataskaitoje mes teigiame, kad reikia konsultuotis ir su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, regionų komitetu. Katerin Stiller, prašom. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos pirmininkė, aš norėčiau pateikti klausimą susijusi su pagrindinėmis teisėmis. Jūs atsakėte į klausimą apie Eritreją. Aš noriu pateikti papildomą klausimą. Vienas asmuo Eritrejoje buvo persekiojamas, jis pabėgo iš Škotiją, tačiau jo dukra liko, jai dabar 17 e, metų, ji paprašė prieglapšį Italijai, tačiau jai dabar grėsia deportacija. Uh, Mes norėtumėm daryti viską, kad dukra liktų kartu su savo tėvais. Mes kreipiamės iš Škotijos institucijas, bet nieko nepasiekėme. Ką jūs galėtumėt pasakyti, kaip komisija galėtų apginti pagrindinės teisės tokiu atveju? Tai yra atvejai susijęs su Škotija. Ponas pirmininkė, aš turiu čia pasakyti bendrai, vyksta politinės diskusijos dabar ir negalite tikėtis, kad komisijos pirmininkas, net jeigu jis ir labai sunkiai dirba, žinotų apie visus, kad ir labai jautrius ir rimtus klausimus, kurie vyksta Europoje. Aišku, aš Galiu pasakyti, kad mums tai rūpi, kad mes reiškėme solidarumą, kaip ir su kiekvienu žmogumi, kurio žmogaus teisės yra pažeistos, bet aš nežinau detalių apie šį konkretų atvejį ir aš jums pateiksiu rašytinį atsakymą, jeigu pagėdausite. Dabar Sonija Alfaro. Dėkui, pirmininkė. Alde vardu noriu paklausti Kovo penktąją Italijos prezidentas Giorgio Napoletano pasirašė vieną įstatymą, taip pat teisinį interpretavimą įstatymo, kuris e, leidžia per rinkimų kampaniją keisti taisyklės vietoje. Ir pasakyta, spaudos pranešime, kad per susitikimą ketvirtadienį tekstas, kurį parengė vidaus reikalų ministerija, yra e, remiamas mano kaip prezidento. Konstitucijos Italijos 47 straipsnė sakoma, kad e, Italija, Italijos prezidentas skelbia įstatymus, bet negali dalyvauti jų rengime. Ir atrodo, kad dabar reikia kalbėti apie demokratinės sistemos iškraipimą. Šis e, dokumentas paskeitė rinkimų vietos, rinkimų taisyklės. Ir man kyla klausimas, kodėl šis parlamentas visuomet džiaugiasi galėdamas veikti pagal savo teisės aktus, kalbėtoja nutraukiama. Tai yra vienos minutės klausimai, prašom laikytis taisyklių. Ponas pirmininkė. Gerbiamą europarlamentarę, dar kartą prašyčiau e, jūsų nereikalauti, kad kišios į vidaus politikos reikalus. Yra pagrindinės teisės susijusios su e, bendryjų teise, kai, kurią turi vykdyti ES institucijos ir valstybės narės. Šią temą kalbame. Jūs kalbate ne apie bendrijos taisyklių gyvendinimą, jūs kalbate apie, kaip aš supratau iš jūsų klausimo, apie vidaus politikos diskusijas. Galbūt čia yra tam tikras matmuos susijęs su um, teise teisinių taisyklių taikymų, tačiau tikrai neina kalba apie bendrijos teisių, uh, bendrijos um, įstatymų gyvendinimą ar kažkokius tai pažeidimus, kas gali turėti poveikio valstybėms narėms. Ulrike Lunačiak. Ačiū pirmininkė, gerbiamas pirmininkė Baroso pagrindinių teisių hartija likščiol buvo vienintelis tarptautinis dokumentas, kur buvo draudžiama diskriminacija taip pat ir dėl seksualinės orientacijos. Kitos pasaulio šalis didžiuojasi tuo, kad Europa sukūrė tokį dokumentą. Jungtinė karalystė, Lenkija ir Čekija nepripažįsta šios hartijos. Ir tai yra problema. Man būtų įdomu sužinoti, ką ketina daryti komisija tam, kad būtų galima apginti homoseksualius, transseksualius asmenis visoje Europos Sąjungoje. Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos vyksta ne vien tik užimtumo srityje, bet ir kitur. Tai daugiau yra nebepriimtina. Žmonės turi gyventi laisvai, nebijodami. Ačiū. President. Pirmininkas. Čia yra du klausimai. Nežinau, ar galėsiu atsakyti į juos per vieną minutę. Dėl diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindų, žinote, komisija uh, praėjusioje kodencijoje pasiūlė direktyvą draudžiančią diskriminuoti bet kokiu pagrindu, taip pat ir lytinės orientacijos pagrindu, dėl užimtumo klausimais taip pat. Ir dabar valstybių narių perkelimo priemonėse visiškai draudžiama diskriminuoti lytinės orientacijos pagrindu. Tie principai dėl nediskriminavimo, kaip žinote, yra įtvirtinti ES pagrindinių teisų hartijoje dėl Lenkijos ir Junktinės karalystės protokolas, kuris numato Hartijos taikymą, perkeliamą į Lenkijos rinktinės karalystės teisės aktus, numato, kad ši Hartija nenumato tik tai Europos teisingumo teismo ar kito e, tribunolo sprendimų taikymo Junktinėje karalystėje ar Lenkijoje dėl administracinės teisės ar įgyvendinimo dėl pagrindinių teisių principų e, gerbimo. Taigi mes turime dar išsiaiškinti, kaip Europos teisingumo teismas dabar interpretuos šį protokolą, šių dviejų valstybių narių protokolą. Ashley Fox. Many... Pirmininkė, daug valstybių visame pasaulyje galų gale į savo konstitucijas įtraukė teis, pagrindinių teisių o, nuostatas į savo konstitucijas, hartijas. Eina kalba labiau ne apie tos apsaugos įtvirtinimo formą, bet apie jų įgyvendinimą. Junktinėje karalystėje rinkimai vyks po trijų mėnesių. Jeigu bus išrinkta konservatorių partija, jie atmes šį šią hartiją ir pakeis ją savo pagrindinių teisų dokumentų. Mes galvojame, kad tuomet žmogaus teisų konvencija nebebus tiesiogiai taikoma Junktinės karalystės teritorijoje pagal mūsų teisę. Kaip Jūs galvojate, pirmininkė, kaip bus atsižvelgta į skirtingų valstybių narių poziciją, e, perkelė, numatant, kad e, žmogaus teisų konvencija įsigaliotų? Mano manimu, tai neįtakos Junktinės karalystės situacijos. Kaip Jūs galvojate, kaip, kaip gali ES kištis į Junktinės karalystės teisę, netaikyti nuostatų ir pritaikyti opt-out galimybę? Komisijos pirmininkas, aš jau atsakiau į šį klausimą, atsakydamas į ankstesnį klausimą. Junktinė karalystė ir kitos valstybės turi protokolą dėl pagrindinių teisių hartijos. Ir ji turi tą teisę Buvo tarp vyriausybinė sutartis, kuri pripažino šią teisę. Taip pat noriu pasakyti, kad aš būčiau norėjęs, kad visos valstybės narės būtų pripažinusios pagrindinių teisų hartiją, nes aš manau, kad ši hartija yra pagrindinis kompasas vadovaujantis visoms europinėms politikoms Mes taip pat esame pasirengę prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Tai išbaigtų visą europinę pagrindinių teisų gynimo sistemą. Aš taip pat galvoju, kad Junktinė karalystė yra demokratinė valstybė, įstatymo viršenybės valstybė, teisinė valstybė. Iš tikrųjų, per daugelį šimmečių labai iš esmės prisidėjusi prie demokratijos stiprinimo. Taigi keista, kad Junktinė karalystė nenori būti priešakinėse linijose kartu su kitomis partneriais, ginant tokius taip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 Noriu kalbėti apie moterų teises, apie e, teises gyventi padorų gyvenimą. Tai yra pagrindinės teisės, kurias ES turi ginti. Dėl šios priežasties reikia e, atsižvelgti į baisius neligumus um, e, ypač kai eina kalba apie atlyginimo skirtumus tarp vyrų ir moterų, apie skurdą, um, darbą, darbo sąlygas, kurios yra labai prastos ir negarantuotos. O reikia, um, galvo, reikia pripažinti, kad pagrindinių teisų hartė yra pernelik miglota, reikėtų daug aiškesnių nuostatų, kurios geriau apgintų moterų teises. Ir labai svarbus čia būtų Europos parlamento indėlis. Aš noriu jūsų paklausti, ar, ar Europos komisija yra pasirengusi prioritetinį dėmesį skirti šiam klausimui, tai yra moterų teisų gynimui, pri, pasiūlydama konkrečių priemonių. Ir ir ypač parengdama naują strategiją, kuri leistų užtikrinti vyru ir moterų lygybę, ypač dabar, kai mes, Europos parlamentas, rengėme pranešimą šio klausimu. Europos komisija yra pasiryžusi ginti vyrų ir moterų lygybę ir mes norime gilinti savo darbą. E, Pone Reding yra už tai atsakinga. Po šios hartijos bus parengta ir nauja strategija dėl vyrų ir moterų lygybės ir tokiu būdu mes galėsime turėti pakankamai plačią bendrą struktūrą, bazę, kuri leis komisijai toliau dirbti, užtikrinant vyrų ir moterų lygybę įvairiose sektoriuose, kuriuos jūs paminėjote pati. Tai yra ir ir užimtumas, ir įvairios kitos gyvenimo sritis, kur yra dar neligybės. Aišku, Hartija nėra gimusi iš kažkokio tai vakumo, reikia prisiminti penkio, Pekino konferencijos 15 metinės reikia paminėti ir kasmetinius susitikimus, e, ypač taip pat ir bendrą darbą su e, parlamentarais, kurie stengiasi ginti vyrų ir moterų lygybę. John Barton. Pirmininkė Baroso, norėčiau šiandien pakalbėti apie Graikijos finansinę padėtį. Lisabono sutarties 121 straipsnis buvo pirmą kartą panaudotas, kad būtų verčiama ši, ši šalis įdėkti struktūrinės reformas, bet šios šalies gyventojams dabar labai sunkus laikai. Ir atrodo, kad ne jų išrinkta vyriausybė, o jūs veikiate toje šalyje. Graikijos e, finansinė padėtis e, galbūt dabar gali būti išspręsta, bet ar jūs veiksite kaip komisijos pirmininkas ir kaip Graikijos e, gubernatorius ar valdytojas? Ir, ir ar yra koks nors B planas, pavyzdžiui, kaip Portugalija, Ispanija ir Italija, kokia yra jų padėtis? Ačiū. Norėčiau aš paaiškinti Jums, kad mes dabar kalbame apie naująją sutartį ir pagarbą pagrindinėms teisėms. Taigi laikykime šios temos. Pirmininkė, ar Jūs atsakysite į šį klausimą? Aš bandau visuomet e, atsižvelgti į šio parlamento narių pageidavimus, pirmininkė. Jūsų klausimas, gerbiamas parlamento nary, yra susijęs su prielaida, kuri nėra teisinga. E, galbūt iškyla problemų dėl to, kad mes kalbame apie eurozoną. Eurozonoje šalys, e, už eurozonos e, esančių šalis taip pat išgyvena panašias problemas. Pavyzdžiui, pažiūrėkime į, ir, ir, ir į kitas šalis, pavyzdžiui, Islandiją, kuri nori dabar įstoti Europos Sąjungą ir galvoja apie prisijungimą prie eurozonos. Taigi visiškai neteisinga yra galvoti, kad Graikijos problemas galima išspręsti dėl to, kad e, Graikija yra eurozonoje. Problemos ten susidarė būtent dėl to, kad ji nesilaikė taisyklių ir dabar ši šalis turi sumokėti tam tikrą kainą ir prisitaikyti. Labai ačiū dabar ponas Miulce. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos pirmininkė, leiskite man pateikti klausimą dėl domenų saugojimo. Vokietijos konstitucijonis teismas pareiškia, kad telekomunikacijos bendrovės neturėtų saugoti duomenis nes tai nesuderinama su pagrindinėmis teisėmis. Europos parlamentas pasakė, aišku, ne dėl SWIFT susitarimo. ES direktyva dėl domenų saugojimo. Man atrodo, kad turėtų būti pridarinta prie Lisabono sutartyje esančių pagrindinių teisių katalogo. Ar komisija ketina išnagrinėti šį klausimą? ar pagrindinių teisių katalogas, e, katalogo paisoma duomenų saugojimo direktyvoje. Na, apie tai kalbama aštuntame pagrindinių teisių hartijos straipsnėje. Lisabonos sutarties dėka mes dabar turime gerą pagrindą, siekdami apsaugoti asmens duomenis. Tokiu būdu bus užtikrinamas e, asmenų privatumas. Be abejo, Europos parlamentas bus įtrauktas e, bendro sprendimo procedūros dėka į e, šios ryties reformavimą, nes šis klausimas dabar patenka į pirmą ramstį. Turime daryti viską, kad ES piliečių teisės būtų nuolat apsaugotos. Na ir šiuo metu mes atliekame konsultacijas. Dėl asmens duomenų apsaugos jas įtraukėme įvairius asmenis. Komisija ketina pateikti rekomendaciją dėl dėrybų su JAV pradėjimo. Baronė Sara Rutford. Baronė Sara Latford. Pirmininkė. Per pastarąjį dešimtmetį tarptautinis bendradarbiavimas kovos su terorizmu sityje pasunkėjo dėl problemų su žmogaus teisėmis, įskaitant praktiką JAV administracijoje. Mes tikėjomės, kad atėjus e, Obamai valdžia daug kas pasikeis. Deja, e, karinės komisijos ir sulaikimas e, be termino ir be teismo tęsiasi tokia praktika. Dabar kalbame apie tai, kad tokia praktika e, mums vis, mums vis labiau apsunkina galimybę keistis duomenimis e, transatlantiniu mastu. Ir e, aš tikiuosi, kad dabar uh, Skirtingai nuo praeities nebebus pavojaus, kad ES ar valstybės narės susidurs su dideliais rimtais žmogaus teisų pažeidimais e, kontraterorizmo srityje. ES, kiek aš galiu prisiminti, pirmoji iškėlė šios klausimus bendraudama su būsiu JAV prezidentu buvo kalbama, kad reikia gerbti pagrindinės žmogaus teisės ir e, laikytis įstatymo viršienybės, netgi kai kalbame apie e, kovą su terorizmu ar Gvantanamą. E, ponas Šiusel taip pat apie tai kalbėjo ir jūs galite būti tikri, kad šis klausimas išlieka mums labai aktualus. Mes taip pat galvojame, kad turime galvoti apie struktūrą, renkti kartu su JAV atitinkamą bendradarbiavimo struktūrą. Ir mums šiaip reikia struktūros, kad galėtume kartu kovoti su terorizmu. Dabar svarbiausias dalykas yra rasti teisingą kelią, kaip dirbti toliau, kaip aptigri, užtikrinti laisvės ir taip pat užtikrinti saugumą, bet kad tai būtų daroma ne e, pažeidinėjant žmogaus teisės. Dabar ponia Kolarska Bobinska, vieną minutę. Vienas iš pagrindinių Lisabono sutarties klausimų yra sustiprintas ES vaidmuo pasaulyje. Per sustiprintą išorės politiką mes kaip, Europos, kaip sąjunga turime labiau propaguoti žmogaus teises ir pagrindinės teises trečiosiuose valstybėse. Todėl mano klausimas jums būtų toks. Ką jūs ir ponė Ašton ketinate padaryti, kad sustiprintumėt ES propaguojamą demokratinę politiką, kad ji būtų labiau propaguojama. Taip pat, kaip jūs ketinate sustiprinti demokratijos e, ir žmogaus teisų instrumento finansavimą per kitą um, biudžetą. Labai svarbu, aišku, žmo, apie žmogaus teisės kalbėti mūsų dialogė su kitomis valstybėmis ir daugiau stiprinti um, žmogaus teisės ir demokratiją. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šio klausimu.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 Sutartis numato, kad žmogaus teisės turi būti propaguojamas visame pasaulyje, turi būti um, užkirstas kelias kankinimams, uh, mirties bausmiai turi būti stiprinamas žmogaus teisų gerbimas ir todėl ES numato įvairias priemonės nuo um, diplomatinių demaršų iki politinių priemonių. Aš pats nekartą kėliau žmogaus teisų klausimą vadovų sutikimuose, sutikimuose su trečiųjų šalių vadovai. Štai visai neseniai dialogė su Maroku Mes aiškiai išsakėme um, pagrindinių teisių gerbimo klausimą. Um, tai įvyko praeitą savaitę vadovo sutikime. Turime apie 40 žmogaus teisų dialogų vykdomų su įvairiomis pasaulio valstybėmis, detaliai aptariančios klausimus. Dėl Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonės komisija numato 120 milijonų, 150 milijonų kasmet skirti nevyriausybinėms organizacijoms paremti visame pasaulyje. Ir mes visose pagrindų sutarimuose įtraukėme žmogaus teisų elementą mūsų santykiai su trečiosiamis valstybėmis. Simon Busutil. Grazie, Sur President. Wieħed mill-prinċipji uh, fundamentali huwa l-libertà. Ačiū pirmininkė. Vienas iš pagrindinių mūsų principų yra judėjimo laisvė atsižvelgiant Libijos ir, Šveicar... Libijos ir Šveicarijos konfliktą, situacija šimtai ES darbuotojų negali patekti į Libiją. Aš noriu paklausti, ką Europos komisija daro, kad surastų šios problemos sprendimą ir tai padarytų skubiai. Ar jums atrodo priimtina, jog viena valstybė, pavyzdžiui, Šveicarija, priima vienašališką sprendimą, kuris po to turi poveikio visų visiems Šengeno zonos gyventojams, piliečiams, ypač tiems, kurie nori vykti į Libiją užsidirbti kasdienę duoną. Mus labai neramina šis klausimas, komisarė Malstrom jau pareiškė, jog Libijos įvestas vizų išdavimo Šengeno zonos piliečiams suspendavimas yra nepriimtinas ir dabar mes jie, ieškome, kaip būtų galima pozityviai išspręsti ES ir Libijos klausimus, kad būtų galima e, išspręsti e, šią problemą. Vienas iš pozityvių žingsnių yra tai, kas jau iki šiol padaryta ir uh, vasario 21-25 dienomis ministrai aptarė šį klausimą ir toliau e, nusprendė tęsti diplomatinės pasangas. Man atrodo, kad labai svarbu, kad dialogas būtų tęsiamas, kad būtų galima um, abiem pusėm išsiaiškinti savo pozicijas ir surasti sprendimą, kaip galima greičiau. Lud... Labai ačiū, ponas Ole Ludvikson. Ačiū, pirmininkė. Na, kalbant apie Lisabonos sutarties ratifikavimą, tai dabar turėtų būti geriau ginamos pagrindinės teisės. Bet atsižvelgdami tai, kokius sprendimus priima e, teisingumo teismas, aš manau, kad turėtumėm dar labiau ginti teisės. Turėtumėm daugiau dėmesio skirti ir profsąjungų teisėms. Profsąjungos gina darbuotojus. Ir aš manau, kad reikėtų užtikrinti tas pačias sąlygas, tokį patį atlyginimą tiek komandiruotiems darbuotojams, tiek ir darbuotojams dirbant, dirbantiems būtent toje šalyje. kai Baroso buvo išrinktas komisijos pirmininkus, apie tai jau kalbėjo ir aš dabar norėčiau sužinoti, kada komisija ketina pateikti konkretų pasiūlymą tam, kad būtų galima išspręsti šią problemą, kuri atsirado po teisingumo teismo sprendimo. Ar komisijos pirmininkas Baroso jau dabar galėtų mums pateikti kažkokių garantijų? Kai buvo paskelbti tie sprendimai, sako pirmininkas, mes labai aiškiai išsakėme savo poziciją. Poziciją išsakėme tiek aš, tiek ir komisaras Špidla, kuris atsakingas už užimtumą ir socialinius reikalus. Mūsų nuomonė, tas sprendimas ne, pažeidžia pagrindinių teisų, pavyzdžiui, streikuoti, jungtis į profsąjungas, nustatyti kažkokius specifinius darbinius santykius. Šiuo metu mes rengiame uh, pasiūlymus tam, kad galėtumėm išspręsti šias problemas. Deja, negaliu pasakyti jums jokios konkrečios datos, nes šio klausimo šiandien nesitikėjau. Kaip jau sakiau anksčiau, kai buvau išrinktas komisijos pirmininku, mes šį klausimą ketiname spręsti visiškai netrukus. Boguslav Liberatski, prašom. Ačiū pirmininkė. Na, kalbant apie pagrindinės teisės, naująją sutartį ir išorės veiksmus, remiantis biudžeto kontrolės komiteto duomenimis, buvo pastebėtos 43 finansinės transakcijos. Kaip tai ketina sustiprinti geresnį pagrindinių teisių gynimą kaip bus mažinamas klaidų procentas. 43 procentų finansinių pavedimų nėra teisingi. Pirmininkas, na, mes jau ne vienerius metus dirbame, mėgindami sumažinti finansinių klaidų kiekį. Kaip žinia, dėl kai kurių tų klaidų yra atsakingos valstybės narės tos klaidos atsirado dėl neteisingo ES programų įgyvendinimo. Europos audito rūmai e, pateikė savo nuomonę, kad jau padaryta pažanga, tačiau mes neturime sustoti vietoje, mes turime ir toliau dirbti, mažintami klaidų kiekį įgyvendinant ES biudžetą. Paskutinis klausimas, David Kasa. Dėkuoju, pirmininkė. Taip, sutartyje kalbama apie tai, kaip mes e, turėtume apsaugoti pagrindinės žmogaus teisės. Šalis, norinčios įstoti į sąjungą, turi atitikti ES reikalavimus, kaip padarė Malta ir kitos šalis, kurios įstojo kartu su mumis. Dėl Turkijos. Prezidentas mano, kad pagrindinės žmogaus teisės šioje srityje Turkija turi daug dar ką padaryti ir ką daro komisija, kad užtikrintų, kad uh, Turkija padarys viską, ko iš jos reikalavimą, kad užtikrins gerą ekonominę e, būklę, bet taip pat ir e, užtikrins pagarbą žmogaus teisėms, nes kai kurių dalykų paprasčiausiai nėra Turkijoje. Aš nesakyčiau, kad nėra, jeigu kalbėtume atvirai. Turkija padarė pažangos teisinės valstybės įtvirtinimo srityje. Iš tiesų netikime, kad e, įstatymo viršenybės e, principai galbūt dar nėra visai suderinami. Kiekvienais metais e, Komisija vertina Turkiją kaip kiekvieną kandidatę, žiūri, kaip yra įdėktos reformos e, teisinės valstybės e, kūrimo srityje ir pagrindinių laisvių tvirtimo srityje. Kai kur jau, pavyzdžiui, sakome, kad yra daug kas padaryta, kai kur prašome, kad Turkijos valdžia e, imtųsi tolesnių priemonių vyksta darybos su Turkija dėl stojimo ir tai yra būtų būtinas ir, ir, ir reikalingas dalykas įtvirtinant e, pagarbą žmogaus teisėms ir demokratijos principams Turkijoje. Labai ačiū komisijos pirmininkui už e, tokią įdomią diskusiją. Sustikome jau ketvirtą kartą pagal klausimų komisijai pirmininko valandos formatą. E, Kita kartą vėl rengsime tokią valandą per ateinančią plenarinę sesiją Strasbūrę. Labai Jums ačiū. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. Kitas klausimas - klimato kaitos politika. point of order? signora presidente e sono state pronunciate. pone pirmininke vos prieš keletą minučių buvo pasakyti gėdingi žodžiai nepagarbų žodžiai Italijos prezidento atžvilgių. Aš manau, kad parlamento vadovybė neturėtų leisti, kad nacionalinės politikos dalykai būtų svarstomi čia, ypač kai mes kalbame apie tokius svarbius institucinius ir politinius dalykus. Norėčiau pridur, priminti kolegoms, kad Italijos Respublika nepardavinėjama. Italijos prezidentas e, ponas Napolitano yra e, sergėtojas Italijos konstitucijos ir e, demokratinės partijos delegacijos vardu socialistų ir demokratų frakcijoje vardu norėčiau paprašyti, kad parlamento pirmininkas atsargiau žiūrėtų į klausimus, kurie iškyla per diskusijas. Aš esu nusivylęs, kad ponas Buzikas neįsikišo ir nenutraukė išpolio neseniai vykusio prieš Italijos Respublikos prezidentą, kuris vos prieš savaitę lankėsi Europos parlamente. Ačiū. Herzlichen Dank, ähm, sowohl die von Ihnen an. Labai ačiū. Na, visa tai bus užfiksuota protokole. Na, o dabar. Ir aš pasistengsiu atsižvelgti tai, ką Jūs pasakėte, kai bus svarstomas atitinkamas darbo tvarkas klausimas. Na, o dabar, mėly kolegos, gali.